Also ich glaube, wir können beginnen. Manau, kad galime pradėti darbą. Netrukus pereisiu prie darbo atvarkės, tačiau prieš tai norėčiau pasveikinti Gabriel Prois lankytojų grupę. E, ši lankytojų grupė atvyko iš mano gimtinės, taigi tikrai iš viso širdies jūs sveikinu atvykus čia į Bruselį. E, labai smagu, kad atvykote iš e, Šiaurės Vestfalijos regiono čia pas mus. Na, o dabar eikime prie 15 e, darbo tvarkės klausimo. Sveikinu biudžeto komiteto narį Jens Gajer. E, jau ilgą laiką transporto ir biudžeto komitetai puikiai bendradarbiauja. Ponas Gajeris e, papasakos, kokie yra prioritetai formuojant 2017 metų biudžetą, paskui mes padiskutuosime. E, yra labai svarbu, kad formuojant 17 metų biudžetą būtų atsižvelgta ir į transporto komiteto prioritetus. Tuomet e, Europos parlamentas galėtų laikytis tvirtesnės pozicijos, dėrėdamasi su taryba dėl 17 metų biudžeto. Labai ačiū. Aš irgi esu iš, aš esu iš Eseno, visiškai netoli nuo Šiaurės Vestfalijos. Taigi e, e, sveikinuosi su savo kaimynais, kurie čia atvyko. Taigi pakalbėsime apie pinigus. Kalbėsime apie tai, kiek planuojame išleisti Galbūt tokia diskusijoje parlamento nariai dalyvauja ne taip intensyviai, kaip kad balsavime. Esu dabar šiek tiek sudėtingoje padėtyje. Transporto komitetas yra antras komitetas, kuriame lankausi, jau lankiausi e, lygių galimybių komitete šį rytą. Ir kai būsiu, kai būsiu apsilankęs visuose komitetuose, E, tuomet teks atsižvelgti visų jūsų prioritetus. Taigi, esu gana sudėtingoje situacijoje, turiu su jumis padiskutuoti. Žinodamas, kad e, galų gale nedaugelį iš jūsų galėsiu pradžiuginti, ne į visus jūsų e, norus bus galima atsižvelgti formuojant kitų metų biudžetą. E, procesas dar tik prasideda. Praėjusią savaitę e, Strasbūrė e, buvo pritarta gairiams dėl biudžeto formavimo. Dabar reikėtų nusistatyti prioritetus, formuojant kitų metų biudžetą. Dabar kaip tik ir pradedamas turinėti tas biudžetas. Ir situacija yra sudėtinga. Mes esame politikai ir dėl to turime atsižvelgti į padėtį Europos Sąjungoje, į vairias krizės, bet jos visiems žinomos, tikriausiai ne, ne, neturėčiau plėstis. Mėly kolegos, mielos kolegės, e, formuojant biudžetą praeisiais metais, tai yra formuojančių metų biudžetą, Europos Sąjunga panaudojo visus instrumentus, E, kurie yra susijęs su biudžetu, išskyrus contingency margin instrumentą. Šis instrumentas taikomas tada, e, kai galima sutaupyti kažkur kitur. Tai yra instrumentas taikomas ypatingais atvejais. Taigi tai yra priemonė nenumatytiems ypatingiems atvejams. Na, o visi kiti instrumentai buvo panaudoti. Tačiau e, padėtis ES nepasikeitė, krize neišspręsta, ji dar labiau paštrėjo. Vakar įvyko e, susitikimas su kitų institucijų atstovais ir susitarėme, kad e, reikės iš kažkur tai rasti 100 milijonų eurų tam, kad palengvintumėm sudėtingą humanitarinę padėtį Graikijoje susiklošiusią dėl pabėgėlių. Mums reikia naujo politinio instrumento e, tokiems tikslams. Na ir ko gero taryba turėtų atsakyti, e, kiek laiko ji dar e, ims lėšas iš ES biudžeto, spręsdama tokius e, klausimus. Dabar buvo pažadėta e, ir didžiulė suma Turkijai, tam, kad Turkija pagelbėtų pabėgėliams. Kalbama apie 75 milijonus eurų. Taigi, e, jeigu bus sukurtas kažkoks tai naujas finansinis instrumentas, jam irgi reikės lėšų. O pagalvokime, kokių krizių gali kilti ateityje, pavyzdžiui, žemės ūkio sektorija, kuris yra labai pažeidžiamas. Taigi mes e, tokiamis aplinkybėmis formuojame kitų metų biudžetą. Europos parlamentas nori e, naudoti įvairius biudžeto instrumentus e, tam, kad padė, galėtumėm pagerinti padėtį Europos Sąjungoje, tačiau turime suprasti, kad mūsų lėšos yra ribotos, labai ribotos ir jų negalima laisvai panaudoti. Kai buvo formuojamas 16 metų biudžetas, tai parlamente e, vyko tikrai labai daug diskusijų ir transporto komitetas e, iš tikrųjų buvo labai nepatenkintas tuo, kad e, strateginių investicijų fondui buvo perimtas finansavimas iš garantijų fondų, dėl to nukentėjo infrastruktūros projektų finansavimas. Kalbant apie vidutinės trukmės finansinę perspektyvą, tai yra e, jo, ją ja, tvirtinant nustatoma apitikslė suma, sustarama dėl septyniarių metų. Kiekviena šalis gauna nacionalinius vokus. Viena vertus iš to nacionalinio voko akivaizdu, kiek e, valstybė narė turi sumokėti biudžetą, bet taip pat iš nacionalinio voko akivaizdu, kiek ta valstybė narė gaus iš struktūrinių, socialinių ir kitų fondų. Ir valstybės narės uh, E, e, formuojant ilgametę finansinę perspektyvą arba programą. siekia, kad tie nacionaliniai vokai išliktų nepakitę. Europos parlamentui tai nepatinka, bet kad ir kaip aš džiaugčiausi Lisabonos sutartimi, bet manau, kad kalbant apie biudžetą, tai čia parlamento kompetencijos nukentėjo. Mili kolegos, jeigu taip yra, tai reiškia, kad komisija turi ir mažiau, mažiau laisvų lėšų biudžete. Ji mažiau gali e, perimti lėšų iš garantijų fondo į strateginių investicijų fondą bet tos lėšos yra svarbios, norint, kad Europa taptų konkurencingesnė, stipresnė. Ir tada kila klausimas dėl e, Europos struktūrinių tinklų sungimo priemonės finansavimo, iš kur čia bus gautas finansavimas. Ir čia jums turiu liūdnų žinių. E, mes, mums reikėtų 8 milijardų eurų, bet kol kas mobilizavome tik 3,3 milijardo eurų. Taigi mes turėtumėm iš kažkur tai rasti pinigų tam, kad susidarytų tą 8 milijardų eurų suma. Ir manau, kad čia komisija bus žymiai net, mažiau išratingesnė negu kad praeisiais metais. Biudžeto komitete mes elgsime taip, kaip ir praeisiais metais. Mes vadovausimės e, TRAN komiteto nuomonę. Ir jeigu komisija ir taryba siūlis į EFSI fondą perimti dar daugiau e, lėšų iš e, Europos infrastruktūrinio tinklų sungimo priemonės, tai mes tam prieštarausime. Na, bet apie tai reikės kalbėti vėliau, kai baigsis trilogai. Bet mums tikrai labai svarbu, kad būtų išsaugotas Europos infrastruktūros tinklų sungimo priemonės biudžetas. Kalbu su jumis labai atvirai. Noriu Jums taip pat pasakyti, kad mūsų dėrybinės galimybės rasti alternatyvą, iš kur komisija e, gali e, gauti finansavimą, e, ir yra neribotos. Galbūt kas nors turi idėjų, kurių galėtumėm pasiūlyti komisijai, iš kur gauti tų lėšų ir užtikrinti, kad nenukentėtų Europos infrastruktūrinių tinklų sungimo priemonė. Ir tikrai labai tikiuosi, kad po trilogo pas jūs grįšiu ir galėsiu pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Reikia formuoti biudžetą tam, kad galėtumėm atsižvelgti ne vien tik tai į dabartinę padėtį, turime galvoti ir apie galimas krizės. Taip pat ES dar trūksta investicijų į inovacijas, vis dar yra pernelik aukštas nedarbo lygis, ypač jaunimo nedarbo lygis. Ir Taip pat mes siekiame strategijos Europa 2020 tikslų. Šie tikslai yra ES prioritetai. Jų gyvendinimui taip pat reikia lėšų. Labai svarbu kovoti ir su skurtu. Vaikų skurdas yra ypatinga skurdo apraiška Europos Sąjungoje, tai yra ypatingas reiškinys valstybėse narėse ir e, būtina šią problemą kažkaip spręsti ir būtina mažinti labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių patiriamą skurdo riziką. Taigi dabar ES patiria įvairialypę krizę, tačiau e, e, lėšų kiekis yra ribotas. O vis daugiau yra e, vis didesnis poreikis finansavimui ir vis yra mažesnės turimos galimybės, taip pat ir valstybių narių pasirengimas finansuoti ES biudžetą. Komisija metų pabaigoje turi pateikti pasiūlymą dėl 2017 metų biudžeto ir be abejo tai bus puikia proga e, iškelti klausimą, ar ES biudžetas yra pakankamas. Ko gero, dabar galima atsakyti. Ne, tas biudžetas nėra pakankamas, reikia daugiau lėšų, jeigu norime e, įgyvendinti visus užsibrieštus tikslus. Ačiū. Ačiū Jens Gajer. Dabar suteiksiu žodį e, mūsų pranešėjai Izabelė Demonta, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis papasako apie 17 metų biudžeto formavimą. Jis sakė, kad dabar išgyvename krizę Ir būtent dėl to yra būtina investuoti e, į tokius instrumentus, kurie sukuria darbo, vietą, darbo vietas, skatina konkurencingumą, padeda MVI, taip pat skatina tarpvalstybinės investicijas. Aš labai e, e noriu pasidžiaugti tuo, kad į dešimtą straipsnį e, buvo įtraukta ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. E, Kaip kad neseniai buvo pasakyta, iš tikrųjų dabar šios priemonės biudžetas vis mažinamas ir gerokai jis buvo sumažintas, nors e, ši priemonė tikrai labai reikalinga. nes šios priemonės yra finansuojami e, infrastruktūros projektai. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti ir turizmui. Turizmas yra labai svarbus ekonomikos sektorius, nes šis sektorius turi galimybių aukti, kurti naujų darbo vietų. Žinome, koks yra dabar didžiulis nedarbas, ypač jaunimo nedarbas. Taigi turizmo sektorija tikrai yra daug perspektyvų. Čia galėtų dirbti ir jaunuoliai, ir moteris. E, taip pat e, e, tai labai svarbu ir labiausiai nutokusiems, nutolusiems regionams, nes tai jiems irgi yra naujos galimybės aukti. Jokių būdų neturėtų būti sumažintas finansavimas įvairioms transporto rušims ir be abejo visas biudžetas turi būti skaidrus. Beje, dar grįšiu prie turizmo, noriu pridurti, kad čia yra būtinos lėšos ir, ir kosme fondui, kuris padeda MVI, taip pat yra būtina finansuoti ir pilotinius arba bandomosius projektus. Taigi mes biudžeto komitetui norėtumėm pasiūlyti tai irgi atsižvelgti. Nes um, Būtent tas fondas, kosmefondas, iš jo galima finansuoti vairius MVI įgyventinamus projektus. Ačiū. Masimiliano Salinį toliau, prašom. Ačiū. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, pranešėjas. Jau turėjau progos su juo bendradarbiauti, e, rengdamas pranešimą Aš buvau šešėlinis pranešėjas ir iš tikrųjų e, puikiai mes bendradarbiavome, pateikėme bendrų pasiūlymų. E, tai buvo pranešimas susijęs su įmonių apmokestinimu. Noriu pritarti tam, ką jau pasakė ir pranešėjas, ir kolegė Damonta. Taip pat noriu pasakyti, kad e, dėl EFSI e, lėšų trūkumo, ko gero, komisija siūlys sumažinti finansavimą Europos infrastruktūros tinklų sengimo priemoniai. Ir čia noriu pasidalinti štai kokią mintimę. Manau, kad į tai reikėtų atsižvelgti, formuojant 17 metų biudžetą. Reikėtų dar kartą peržiūrėti ir e, koks yra e, dabartinių instrumentų veiksmingumas. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė e, yra labai svarbi priemonė infrastruktūros srityje ir ši priemonė kuo puikiausiai veikia. Puikiai priemonė, ji tikrai pasiteisina e, ten, kur sunku pritraukti lėšas iš privataus sektoriaus E, taigi tikrai labai e, keista, kad norima perkelti lėšas iš Europos infrastruktūros tinklų sunkimo priemonės į EFSI. Ir tikrai keista, kad paskui e, iš šių lėšų būtų finansuojamos būtent tokios pačios investicijos, kai neįmanoma pritraukti investicijų iš privataus sektoriaus. Mes tikrai negalėtumėm atsisakyti Europos infrastruktūros tinklų sungimo priemonės, bet pasirinkta e, iš komisijos pusės labai e, e, keista metodologija. Toliau turizmas. Izabelė Demonta jau paminėjo kosmę, aš tam pritariu ir noriu dar šitą pridurti. Man, kaip italui, atrodo, jog labai svarbu e, padėti turizmui, nes turizmas padeda atgyvinti ekonomiką. Nėra taip, kad dabar italai ne, kuri, e, nebe e, kuri, kūrybiški, jie visą laiką buvo labai kūryb, kūrybingi, išradingi, bet anksčiau Italijoje buvo daug amatų, E, dabar e, ir gamybos apimtis buvo didesnės, o dabar manau, kad tikrai daugiau dėmesio reikėtų skirti turizmui. Ačiū toliau Pavel Teličką. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you, uh, Andy. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju kolegoms. E, vienas bendras pastebėjimas. E, mes pastaraisiais metais sektorinės politikos požiūrinės pasiekėme daug. Bet jeigu kas nors ir buvo sėkminga, tai yra transportas, transantropiniai e, tinklai transporto srityje, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. E, šios priemonės e, turi e, labai stiprų poveikį, daugiklio poveikį. Ir manau, nebėra dabar ko dėjuoti, tačiau komisija su mūsų visiška politinė parama pateikė pasiūlymą dėl Europos strateginių investicijų fondo. Kas tai yra? Tai yra inicijatyva, kuri pirmiausia skirta pritraukti privačioms investicijoms ir paskatinti augimą bei kurti darbo vietas, pasitelkiant privatų į kapitalą. O Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė finansuoti skirta transeuropinėms tinklams ir kitiems viešiems projektams, kurie nebūtinai turi būti E, labai e, rentabilus e, ekonominė prasme. Pavyzdžiui, Rail Baltica nebūtų finansuojama jokių kitų būdų išskyrus per Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Dėl to nepamirškime. Ir reikia labai svarbu užsitikrinti finansavimą iš FC transportui, bet tikslai yra kiti. Aš taip pat e, noriu pasakyti, kaip jūs, kad akcentavote, reikia mums nepamiršti kai kurių iš tų svarbių faktų. Aš taip pat pritarsiu tam, ką kolegos jau pasakė. Mes turime užsitikrinti kaip galima daugiau e, finansavimo e, šiai tinklų sujungimo priemoniai E, bet ir dėl e, skirtingų priežasčių tą reikia padaryti. Žinome, kad daug projektų jau dabar yra įgyvendinama ir sąnaudos gali išaukti ateityje, jeigu mes ne dabar neskirsime daugiau lėšų, pavyzdžiui, po penkerių ar septyniarių metų. Ir tai nebūtinai susiję bus su ekonomikos ciklu, bet ir su, nors taip, tam tikrą prasme taip. Uh, mes ieškome išeities ir aš su pranešėju bei šešėniais pranešėjais e, dirbsiu toliau. Aš priimu iššūkį, kurį jūs mums siūlote. Mm, mes turime galvoti, kaip e, pasteikti pasiūlymus, kurie palengvintų jūsų gyvenimą, bet ir nepamiršti mūsų prioritetų bei kitų siekių ir aš vėliau dar grįšiu prie tų dalykų. Mes esame ne tik transporto ir turizmo komitetas, aš nesu italas, bet esu pasirengęs pasižiūrėti į galimybės geriau atspindėti tai, kad e, tiksliau mes esame trans, e, transporto ir turizmo komitetas ir kaip pastarasis sektorius galėtų už, užtikrinti daugiau augimo, turėtume tai pasižiūrėti. Aš kaip ir e, daugelis kitų manau, kad ateityje mes galime pamatyti kitas krizės, bet Europos Sąjunga, ne mes, ne jūs, ne transporto komitetas. Turime pagalvoti, kas priklauso valstybių narių kompetencijai šiaip jos pri, priprato prie minties, kad e, nors kai kurie dalykai yra ES e, politiko, valstybių narių prie, e, kompetencijos dalis, e, tam tikri dalykai vis tiek yra finansuojami iš ES lėšų, bet mes turime galvoti galbūt labiau apie platesnį e, mastą e, tarp valstybinį ir skirti daugiau finansavimo tarp valstybinėms e, projektams ir tikslams. Krizė taip, bet valstybės narės, mes visi atstovaujame valstybės narėms, jos yra pripratusios prie to, kad jų kompetencijos dalykai m, mm, yra finansuojami, kaip sakiau, iš ES biudžeto, ar jos turėtų uh, rasti savo vidinį finansavimą tam. Vėliau darbe aš galbūt uh, pateiksiu jums daugiau e, informacijos apie tai, apie savo mintis. Karimą dėlį. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Išklausiau pranešėjo ir nus, matau, kad jūs iš tikrųjų mums nesuteikėte tam tikrų gairių skirtingų etapų, e, datų dėl bandomųjų projektų, dėl parengiamųjų veiksmų ir aš manau, kad tie dalykai yra nepaprastai svarbus mums šiandieną. Galbūt jūs galėtumėte mums e, pateikti tuos visus elementus ir kada tas būtų įmanoma. Aš save irgi įtraukiau kalbėtojų sąrašą, taigi pasisakysiu. Jūs minėjote apie tris tikslus, tai yra kova su nedarbu, e, klimato kaita ir taip pat reikia užtikrinti ekonomikos augimą. Tai yra tikrai labai svarbus trys tikslai. EFSI ir e, buvo tais tikslais sukurtas. E, valstybės narė sakė, kad reikia kovoti su jaunimo nedarbu, kuris yra didžiulis. Čia viskas gerai. Kalbant apie finansavimą, tai valstybės narės pasakė, ne, ne, ne, mes neskirsime nei euro, viskuo turi pasirūpinti parlamentas, bet tai yra pažeidžiamas solidarumo principas. Negalima sakyti, štai mums reikia pinigų, bet jūs turite už viską sumokėti. Taip negalima. Jeigu nebus finansavimo, tai nepasieksime ir tų tikslų. Šiandien ryte jau diskutavome apie geležinkelio ruožą nuo Lyon iki Turin, Turino. E, visas projektas turėjo kainuoti 2 e, ar 12 milijardų, paskui buvo nustatyta, kad ne, jau e, tas finansavimas dar išaugo iki 26 milijardų. Kiek kainuotų egzistuojančio ruožo atnaujinimas? Kiek būtų galima sutaupyti, kiek būtų galima sutaupyti ir pinigų, ir lėšų, ir kiek būtų galima e, sukurti naujų darbo vietų? Ir iš tikrųjų, e, jeigu mes tiesiog išleisime milijardus naujo ruožų e, kūrimui, ar sukursime naujų darbo vietų? daug kas priklausytų ir nuo to, per kiek laiko projektas būtų įgyvendinamas, ar per penkis metus, ar per dešimt, ar per trisdešimt. Arba štai pavyzdžiui, e, e, tunelio projektas e, prie Šveicarijos sienos. Galbūt būtų galima vietoj to, kad būtų kuriamas naujas tunelis, galbūt galima suremontuoti seną. Uh, Bet e, iš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės biudžeto e, buvo tiesiog paimta didžiulė suma. Mes jau buvome pradėję e, finansuoti kai kurios projektus, bet niekas mūsų nuomonės neklausė. Na, o dabar kalbama, kad reikia lėšas pervesti EFSI ir mes tada prarasime bet kokią kontrolę. Uh, Galbūt iš tų lėšų būtų statoma nauja brandolinė jėgainė Junktinėje karalystėje. E, galbūt iš privataus sektoriaus lėšų nebuvo rasta, bet e, galbūt vyriausybė pareikštų, kad štai, pavyzdžiui, per 30 ateinančių metų garantuojame kainas, kurios yra energijos kainos, elektros kainos, kurios yra tris kartus aukštesnės negu kad e, energijos biržoje. Taigi, man atrodo, kad tai neteisinga. Kodėl viską turi mokėti Europos parlamentas? O taip pat, e, jeigu iš Europos parlamento biudžeto kiekvienos eilutės e, būtų uh, E, pe, e, turėtų būti paimtos lėšos, tai iš kur tas lėšas paimtumėm? Ar žemės ūkio? Ne, negalima. Ar iš invi, e, inovacijų? Irgi negalima. Kodėl yra lėšos atimamos iš transporto komiteto? Transporto sektoriaus taip, krizės metu mes turime būti solidarus ir turime investuoti ten, kur yra būtina, kur galima išgelbėti žmonių gyvybės. galbūt kiekvienas galėtų skirti po vieną procentą. Man tai atrodytų tikras solidarumas, bet e, tikrai nesažininga paimti e, šitiek lėšų iš e, Europos infrastruktūrės tinklų sujungimo priemonės. Na, dabar suteiksiu žodžius ponui Gajar. Labai ačiū. Mikael, iš karto sureaguosiu tai, ką pasakėjai. Deja, nėra taip, kad kalbant apie ES biudžetą, yra primami sprendimai dėl kiekvienos kategorijos, pavyzdžiui, e, pirma A, antra, trečia ar ketvirta kategorija. Mes negalime stumdyti lėšų tarp atskirų kategorijų. To negalime daryti pagal e, biudžeto taisyklės. Ir praeitie tam buvo priežasčių, kodėl buvo sukurtos tokios taisyklės. Atsimenu, kad, pavyzdžiui, ūkininkas pagaminę savo ūkiją kažkokį produktą iš tuometinės Europos ekonominės bendrijos gaudavo tam tikrą fiksuotą kainą. Ir dėl to ūkininkai pradėjo gaminti labai daug. Mes praeitie matėme sviesto kalnus ir pieno jūras ir ūkininkai buvo patenkinti, nes jiems būdavo mokama ta garantuota kaina. Na, o dabar siekiant tokios perprodukcijos lėšos buvo suskirstytas į atskiras kategorijas ir lėšų negalima pervesti, perstumti iš vienos kategorijos į kitą, siekiant pažaboti išlaidą žemės ūkio sektorija. Na, tie laikai praėjo, bet, mėly kolegos, mes dabar jau daug metų kovojame su taryba dėl to, e, ką gali spręsti biudžeto komitetas, kokius sprendimus gali priimti. Ir visų šalių vyriausybės e, derasi laikydamosios labai griežtos pozicijos. Kiekvienas nori turėti kiek įmanoma daugiau įtakos ir nori apriboti parlamento biudžeto komiteto e, įtaką. buvo e, patikta idėja paimti po vieną procentą iš kiekvienos kategorijos ir pervesti į Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, tam, kad e, ji kažkiek tai e, atsigautų nu, po to, kai buvo šios perimtos lėšos į EFSI, bet mes to padaryti negalime. Uh, Tokį pasiūlymą, tokį reikalavimą visų pirma turėtų svarstyti valstybės narės ir tam, ko gero, reikėtų keisti biudžeto formavimo taisyklės. Dar norėčiau grįžti prie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės lėšų. Kuo veiksmingesnė ši priemonė, tuo tvirtesni mūsų argumentai norint apsaugoti šios priemonės biudžetą. Taigi transporto komiteto nuomonė, pozicija dėl CEF, dėl šios priemonės ekonominės naudos jo veiksmingumo dalyvaujančiose regionuose ir sektoriuose yra tikrai didžiulė. Ir transporto komitetas būtų labai gerai, jeigu parengtų nuomonę, kur būtų apie tai kalbama, tuomet mes turėtumėm rimtų argumentų tam, kad galėtumėm kovoti su CEF e, biudžeto mažinimu arba bent jau, kad tas E, biudžeto sumažinimas Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė būtų kiek manoma mažesnis. Taip pat e, vėliau ta nuomonė turėtų būti tvirtinama ir per plenarinę, per plenarinę sesiją ir tuomet mes galėtumėm jau eiti dėrėtis su taryba. Ir vykstant dėryboms tarp trijų institucijų, uh, tada būtų galima žiūrėti, ar galima išsaugoti šios priemonės biudžetą. Bet noriu pasakyti dar kai ką. Iš tikrųjų vyko labai įdomi diskusija. Buvo nutarta sukurti EFSI. iš kurio turi būti finansuojami pažangus atsiperkantis projektai. Taip pat yra ir Europos iniciatyva e, projektams finansuoti ir čia veikia e, tas pats mechanizmas, e, viską valdo Europos investicijų bankas, yra suteiktos tam tikros garantijos ir Pavyzdžiui, iš tokio fondo ir buvo finansuojamas autostrados ruožas, A5 autostrados ruožas tarp Hamburgo ir Šlesvig-Holstein. Bet e, ne visi projektai atsiperka ekonominę prasme. Man nelabai patinka, kad nėra aiškios takos skiros, nėra aiškiai apibriešta, iš kokio fondo turi būti e, e, finansuojami kokie infrastruktūros projektai. Galbūt e, transporto komitetas ir šiuo klausimu galėtų parengti savo nuomonę. Toliau dėl bandomųjų projektų ir turizmo. Pradėsiu nuo turizmo. Per praeisą kadenciją aš dirbau regioninės plėtros komitete ir kai buvo kalbama apie biudžetą regioniniai plėtrai, kilo uh, diskusijos, ar iš Europos regioninės plėtros fondo galima finansuoti turizmo projektus. Ir regioninės plėtros uh, komitetas nusprendė, kad taip. Na, o komisija argumentavo štai kaip. Ir mes komisija visą laiką sakydavome, kad turizmo projektus turėtų būti galima finansuoti iš regionės plėtros fondo. Manau, kad čia iš tikrųjų galima rasti tinkamų projektų. Reikia galbūt šiek tiek daugiau kūrybiškumo. Toliau e, bandomieji projektai, pavyzdžiui, Trans 7 projektas. Šio bandomojo e, pilotinio e, e, projekto tikslas irgi yra turizmo skatinimas. Mes iš viso bandomiesiams projektams galime skirti 40 milijonų eurų. Tokius projektus galima finansuoti, jeigu tenkinamos dvi sąlygos. Visų pirma, tai turi būti ES kompetencija ir antra, e, turi būti įvykdyta sąlyga, kad toks projektas prieš tai dar niekur kitur nėra, buvę, nėra įgyvendintas. Taigi sakiau, kad iš viso tam yra e, numatyta 40 milijonų eurų. Jums tikriausiai gali pasirodyti, kad iš to galima finansuoti labai daug projektų, bet aš pasakysiu, kad jau septyni projektai yra gerai. Jeigu e, norima labiau finansuoti turizmą iš ES biudžeto, tai tuomet reikėtų skatinti pilotinių projektų gyvendinamą. Jeigu e, tokie projektai yra sėkmingi, vėliau yra kuriamas programos, europinės programos, kie, kuo daugiau tokių bandomųjų projektų yra, tuo daugiau mes turime argumentų e, planuojant naują e, ilgametę finansinę programą skirti daugiau lėšų turizmui ar tai pavyks pasiekti šiais metais ar kitais metais, na tikrai nesu tuo tikras. Reikia rasti tam tikras nišas, kur negalima gauti finansavimo iš regionės plėtros fondo. Ir reikia parengti tokius projektus, kurias galima būtų apibriežti kaip bandomuosius arba pilotinius projektus. Tuomet yra daugiau tikimybės gauti finansavimą. Aš taip pat nuolat rengiu pranešimus apie agentūras būtent e, agentūros yra e, labai svarbios, kalbant apie transporto sektoriaus saugumą. Nemanau, kad bus mažinamas jų biudžetas. Apie tai kalbėjo ir pranešėja. Bet, pažiūrėjau, šiuo metu Frontex tampa nebe ES išorės sienų kontrolės agentūra, bet e, tikra pasienio kontrolės agentūra. Bet nemanau, kad taip atsitiks su kitomis agentūromis. Aš nesu nusiteikęs optimistiškai dėl e, kitų agentūrų plėtros komitetai turi rasti gerų argumentų, kodėl ateityje reikėtų skirti, reikėtų plėsti agentūras. Aš su jumis tikiuosi dar apie tai padiskutuoti ateityje. Labai ačiū. Dėkoju, ačiū visiems už dalyvavimą diskusijoje ir be abejo mes dar susitiksime. Netrukus perėsiu prie kito darbo tvarkės klausimo, bet prieš tai noriu pasveikinti Brazilijos vyriausybės delegaciją, kuri atvyko pasiklausyti diskusijų apie 16 darbo tvarkės klausimą. Ji pas mus atvyko komisijos kvietimus. Sveiki pas mus atvykę. Ja, und zu diesem Tagesordnungspunkt. Taigi, aš paprašiau, kad komisija mums papasakotų apie tai, kaip vyksta darbai e, dėl TNT. Gal truputį palūkėsiu, Also, dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tai dabar eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Prašau komisijos papasakoti, kaip vyksta darbai e, susijęs su TNT, kaip yra kuriami vairūs koridoriai. Jau anksčiau buvo pristatyti vairūs planai dėl koridorių. Na ir norėtumėm sužinoti, Kokias iniciatyvas dabar įgyvendina komisija, susi, tai yra kokias iniciatyvas susijusios su TNT dabar yra įgyvendinamos ir prašau e, pasisakyti e, komisijos atstovą Panonidį. Ačiū pirmininkė, dabar žinom, kas tie tikrieji transeuropinių transporto tinklų draugai, tie, kas liko salėje. E, Susijęsiu galbūt savo pasisakymą su ankstesnė diskusija, taip pat su tuo, apie ką kalbėjome šį rytą, apie EITP e biudžetą. Bet pirmiausia, atsiprašysiu, mes e, radome tą laišką, apie kurį kalbėjo ponas Piper šiandien. E, elektroniniu paštu buvo tas laiškas atsiųstas ir mes dabar jau parengėme atsakymą. Atsakymė patvirtinama tai, ką aš sakiau šį rytą. Mes niekada nesakėme, kad nereikės EITP papildomo finansavimo. Priešingai mes ieškome e, visomis išgalėmis papildomo finansavimo. Tai toks atsakymas, komisijos narė, raštu parengs jums atsakymą. Taigi mūsų pozicija yra visiškai aiški. O dabar pereikime prie TNT, trans, Europinių transporto tinklų. Mm, Gudrun ir kiti kolegos um, dirba su manim šioje srityje. TNT tinklas, e, jo plėtra vyksta labai sėkmingai, sėkmingiau netgi negu um, mes tikėjomės rengiant. Uh, pačią idėją ir netrukus jums bus pristatyta ir medytinė ataskaita ir koridorių planai. Devini e, koridorių e, metiniai darbo planai buvo patvirtinti formaliai valstybių narių ir tai jau yra nemažas pasiekimas. Ne vienai valstybei nariai nekilo E, klausimų ar abejonių dėl tų analizių, kurias pateikė koordinatoriai ataskaitose. Kokia yra dabartinė situacija? Dabar siekiame pereiti nuo statinio paveikslo, e, nuo statinio poreikių vertinimo, būtent e, ko reikia koridoriams, prie dinamiško poreikių vertinimo susijusio su finansavimo poreikiais ir e, siekiame nuolat gauti naujausią informaciją apie padėtį ir apie tas kliūtis, kurias reikia šalinti. Projektų parengimo etapai, sąveikos e, klausimai, techninės kliūtis Visi šie aspektai dabar turi būti sprendžiami. Taip pat kalbama apie priemonės, kurios turi būti skirtos tinklui optimizuoti. Tos priemonės yra susijusios su inovacijomis. Taip pat e, kalbama apie vairius rodiklius, kuriais būtų matuojamas e, tinklų kūrimo užbaigimas ir e, turime įvertinti, kaip e, iš tikrųjų suderinti tą pirminę viziją infrastruktūros poveikių ir e, realią padėtį koridoriuose ir kaip užtikrinti, kad mūsų sprendimai, mūsų pasirinkimai būtų patys optimaliausi. Visa tai bus pristatyta per tentį dienas Rotterdame, birželio 21-22 dienomis. Būtent tame renginyje vyks diskusija ne vien su šio komiteto atstovais, bet ir su ministrais, transporto ministrais ir įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Be to, mes rengsime horizontalių ar teminių darbo planų projektus. Pirmiausia, tai jūrų e, kelių planas. E, su ponu Simpsonu kalbėsime apie šią transporto rūšį ir e, dar vienas darbo plano projektas RTMS skirtas. Taigi mes turėsime štai tokius dar du stiprius e, instrumentus, kurie padės mums įgyvendinti mūsų politiką transporto srityje. Ir dar, e, kadangi kolega turi per mažai darbo, tai jis e, koordinatorius įtraukė į dar vieną naują veiklą. Mes pradėjome tokias sėkmingas diskusijas, e, remdamėsi Kristofensen ir kitų ataskaitą dėl transporto infrastruktūros plėtros. Ir mes pagalvojame, kad galbūt e, kitas temas galime įtraukti ir pasirinkome penkis, penkias rytis - modalumą, ETS, naujos technologijos ir kaip jos galės būti sparčiau įdėktos į rinką, toliau miestų dimensiją, kurią visada svarbu pabrėžti ir galiausiai TNT plėtra į gretimas šalis ir ne vien vakarų Balkanų šalis, bet ir kitas. Taigi šios temos, šie klausimai bus taip pat aptarti per TNT dienas. Ir vėliau tikimės, kad ir šiame komitete tie klausimai bus apsvarstyti, nes norėtume, kad um, rekomendacijos galiausiai atsispindėtų arba jūsų pranešimuose savo iniciatyvą, taip pat, kad tai atsispindėtų mūsų ataskaitose ir galbūt e, busimuose teisėkuros procesuose. Jūs e, jau turite vieną dokumentą skirtą TNT e, tinklo plėtrai į vakarų Balkanus. Šis dokumentas buvo pateiktas jau prieš mėnesį. O gegužės mėnesį pasirodys dar vienas dokumentas, tai yra techninis e, pritaikymas e, tinklo. Mes parengėme e, tokią techninę studiją, kur kalbame apie lyginamosius standartus. Toliau tente dienos. Mes tikimės, kad kaip įmanoma daugiau jūsų galėsite dalyvauti. Tai bus specialus renginys. Mm, daugiausia diskusijos bus skirtos finansavimo aspektams. Mm, paminėsime taip pat e, daugiametę finansinę programą. Na ir stengsime įvertinti EFSI mm, ir įvertinti aspektus susijusius su EFSI bei turėsime suteikti galimybę projektų vykdytojams aptarti galimas finansavimo galimybės. Kalbėsime apie teminius dokumentus ir taip pat e, turėsime galimybę ar ne vien valstybės narės, bet ir kaimininių šalių atstovai ir rytų partnerystės, ir Turkijos, ir vakarų Balkanų, ir pietų viduržėmio jūros regiono atstovai taip pat dalyvaus ir su mumis aptars planus ir galima TNT išplėtimą į visą regioną. Ir galiausiai e, turiu pasakyti, kad šios dienos diskusija yra labai svarbi ir aš džiaugiuosi, kad e, diskusija šiandien vyksta prieš dar aptariančios klausimus valstybėmis narėmis mm, su jų valios institucijomis. Taigi, ačiū pirmininkė už tai, kad jūs įtraukėte šį punktą į darbo tvarkę. Mm, tai mums leido iš tikrųjų mm, jau dabar rimtai pasižiūrėti šitas klausimus. Ačiū, panas Vandenka. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad galiu padėkoti ponui Jonidį ir jo komandai už pateiktą informaciją. Man susidaro įspūdis, kad Europos komisija tikrai dirba labai daug. E, tiesiog ypatingai daug dėmesio skiriama transeuropinių transporto tinklų koridoriams. Ir aš labai laukiu dienų, kurios vyks šiais metais Rotterdame. Niderlandai yra viena iš pirmaujančių šalių šio prasme ir tikrai bus labai naudingas tos dienos, galbūt net bus labai įdomios. E, dabar norėčiau pateikti porą klausimų. E, egzistuoja E, vis daugiau e, finansavimo galimybių e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, sanglaudos fondai, strateginių investicijų fondas. Ir aš noriu paklausti, kaip dėl lankstumo, ar jisai didėja, ar man susidaro klaidingas įspūdis. Dar vienas klausimas - Kinija. Ką Kinija e, daro vidurio ir rytų Europoje? Kuo užsima? Ar tik tai e, kažkokiu kažkokiais e, švelniais dalykais, ar iš tikrųjų reikia kalbėti apie didelės finansinės lėšas? Pane Maisner, ačiū. Noriu padėkoti ponai Oneidė už visus paaiškinimus. E, viskas skamba gerai. Man iškilo tik vienas klausimas. Buvo daug kalbėta apie prioritetus susijusius su naujomis technologijomis. Mes manome, kad ir TNT, ir CEF tikrai nusipelno paramos, bet galbūt nekažin ką dabar galime padaryti Mes e, esame iš įvairių šalių, palaikome kontaktus su įvairių šalių vyriausybėmis ir svarbu žinoti, kas e, e, kokiai vienoje ar kitoje valstybė narė kiša koją. Kiekvienoje valstybėje narėje galbūt yra ir regioninių interesų, kurie prieštarauja europiniams uh, E, prioritetams. Taigi būtų įdomu sužinoti, kaip galima būtų spręsti tokią situaciją. Karima Deliai. Ačiū pirmininkė. E, dokumentas e, yra labai detalus, būtų geriau įgauti iš anksčiau negu kad dabar. Visuomet labai įdomu klausytis, kai jūs kalbate taip aistringai. Ir norėčiau dar pasakyti, kad taip visuomet komisija e, palaiko e, tarp valstybinės infrastruktūros planų finansavimą. Jūs sakėte, kad reikia pasižiūrėti projektus, vertinti juos pagal veiklos rezultatų rodiklius Bet aš manau, kad veiklos rezultatai, jeigu mes kalbėsime apie 21 amžių, reikia galvoti apie ateitį. Apie, ir e, vis tik tai tie projektai nebus tokie jau svarbus ir e, reikšmingi. Taigi kaip reikia pasirinkti tarp e, tų didžiųjų projektų ir, tų, ir kitų dalykų. Jūs e, Neminėjote tarp prioritetų mobilumo judumo miestuose. Mes gyvename 21 amžiuje ir tai, kas vyksta dabar, yra labai brangu, kenkia aplinkai ir taip pat tai yra susijęs su demokratijos dalykais. Reikia e, nepamiršti, kad viskas vyks vietos lygmenių. Tokia yra ateitis. Ir nėra tai tik ideologijos dalykai, tai yra geras ES e, finansų valdymas. Ir e, mes taip pat matome tą Liono Turino e, geležinkelio liniją ir finansavimą skiriamą jai. Tai yra žlugęs projektas. Pasižiūrėkime į kitą liniją. Perpinjan Figueres kuri pradėjo veikti 2009 metais ir e, ši linija netokia brangi ir ji tarsi atsipirko ir aš norėčiau paklausti jūsų apie atsiperkamumą, pelningumą. E, ką jūs galite pasakyti apie transeuropinių e, Europos transporto tinklų projektų atsiperkamumą? Kitas dalykas. Jūs sakėte, kad komisija pasakė, tai yra paskutinė galimybė. Ne, paskutinė galimybė yra kalbėti su ES piliečiais apie projektus. Ir transportas, miestų transportas yra svarbiausias dalykas piliečiams. Ką galime pasakyti apie tvarų judumą miestuose, tai yra naujos galimybės, darbo vietos, tai yra palankus transportas aplinkai ir piliečiams. Taip pat tai yra gerai siekiant mūsų klimato tikslų. Pone Onidį, Jūs e, galvojate turbūt e, ir kolegos kiti, kad aš esu užsitikrinusi dėl to e, Lijono turino geležinkelio, bet aš tuo iš pačių galvoju apie 8 milijonus, dabar 12 milijardus, dabar apie 12, o Prancūzijos audito rūmai savo, kad reikės 24 milijardų, tai galbūt reikėtų galvoti apie kitas galimybės konkretesnės, kurios duotų daugiau naudos. E, Jans Nilsen. Labai ačiū. Aš esu iš Švedijos provincijos. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Suomija. Apskritai e, vyksta bendradarbiavimas e, šiaurėje, įgyventinant ir TNT koridorių projektus. Aš prisimenu, kad buvo kažkada pateiktas pranešimas apie stambių projektų finansavimą. Ir tame pranešime buvo aiškiai parašyta, kad visa TNT sistema turi būti nukreipta į ateitį nuo pat pradžių. Ir man tai atrodo tikrai svarbi mintis. Be abejo, turi būti priimti nacionaliniai sprendimai, tam, kad būtų galima pasirinkti europiniam finansavimui. Na, o tuomet, kai jau pradedamas investa, e, pradedam investuoti, e, projektas įsibėgėja, jisai gali trukti metų metus. Tai man toksai požiūris e, tikrai atrodo priimtinas. Panas Maltezė. Ačiū pirmininkė. E, Karima Deli daug kalbėjo apie Lyon Turino ruožą. Man šis ruožas irgi labai svarbus. Kai kam nekyla e, net jokių klausimų dėl šio projekto, nors tai yra tikra jodoji skilė. E, buvo paminėtas ruožas ir tarp Perpinjen Figueras. Čia e, projektą įgyvendinusi įmonė bankrutavo, bankrutavo šią e, vasarą, bet ten e, vieno ruožo, vienas kilometras ruožo kainavo šešis kartus pigiau negu kad Lijono Turino geležinkelio ruožo kilometras ir tuo Perpignon ruožų yra pervežama penkis kartus daugiau prekių. Yra išleidžiama begalė lėšų, finansuojant tokius projektus, kurie nesukuria jokios pridėtinės vertės, nesukuria naujų darbo vietų. Tikrai įgyvendinant tokius projektus, E, reikia kirsti e, ir miestus, tai užtrunka laik, begalę laiko. Tie stambus projektai tarsi paneigia visus mūsų prioritetus. Čia paminėčiau ir poveikia aplinkai, ir e, ekonominį tvarumą. Tikrai rizikuojame, kad mūsų veiksmų piliečiai nesupras. Ačiū. Dėkoju. Toliau Marko Valį. Ačiū pirmininkė. Atleiskite, kad pavėlavau. Turėjau dalyvauti tuo pačiu metu kitame posėdėje. Man labai svarbu, kad e, būtų skaidriai pateikiami infrastruktūros projektų kaštai. Mes tikrai nenorime, kad būtų atliekami tokie infrastruktūros darbai, kurie visuomeniai kainuotų labai daug, o prabėgus, kad ir vieneriems metams, nebelieka jokios motivacijos projektą tęsti. Nes galbūt e, nebus net ta sukurta infrastruktūra naudojama e, jau matėme, kad buvo sukurta, pastatyta tokių oro uostų, kuriuose vėliau visai nebuvo keleivių. Būtina įgyvendinti tokius projektus, kurie būtų skaidrus. Nes dabar yra ir tokių projektų, kur, e, kurias gyvendinant lėšos juda visiškai neskaidriai. Kai paprašome daugiau informacijos apie tokius projektus e, e, arba viešuosius pirkimus, komisija atsisako tokią informaciją pateikti. Ir čia kalbu ne apie atskirų parlamento narių klausimus, bet kalbu apie visą Europos parlamentą. Buvo e, balsuojama dėl pranešimo apie ES finansinių interesų gynimą, balsuojamas įvyko praeisą savaitę ir tai irgi yra susiję su e, Liono Turino e, projektu. Dažnai tokie e, infrastruktūros projektai net neša naudos ES piliečių, dažniausiai iš to pasipelno tik tais atskiros įmonės ar net nusikalstamos grupuotės. Taigi norime kiek įmanoma daugiau skaidrumo. Europos parlamentas per plenarinę sesiją komisijos prašė daugiau informacijos apie Liono Turino projektą. Norėčiau, kad komisija uh, atsakytų tą klausimą, suteiktų daugiau e, informacijos. Ta informacija rūpi ir piliečiams. Taigi norėčiau, kad komisija leistų mums susipažinti su to projekto dokumentais. Ačiū toliau, ponas Dėlį. Uh, like thank... Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Lanelį už jo pasisakymą. Aš taip pat e, laukiu tų specialių renginių E, dėl transeuropinių tinklų ir aš esu koordinatorius ir EPP e ir labai Rotterdamo to sustikimo laukiu. Juokauju šiek tiek. Ir aš labai e, patenkintas esu, kad matome jau pirmuosius Berlyno proceso rezultatus dėl Balkanų valstybių Pernai rūpjūtį vienoje vyko susitikimas ir buvo suderinti maršrutai su tų šalių ministrais pirmininkais. Transeuropinis transporto tinklas lešiamas į šį regioną ir mano nuomonė tai yra labai pozityvus signalas ir labai rimtas žingsnis į priekį regionų ir regioniniam bendradarbiavimui. Dabar dar norėčiau porą pasiūlymų pasiūlymų jums pasvarstyti, pateikti. Jūs tikriausiai žinote, kad yra didelis skirtumas tas valstybių narių ir šalių kandidačių, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalių e, dėl tokių projektų finansavimo. Tam, kad mes pašalintume problemas ir galėtume užtikrinti koridoriaus e, efektą visame tinkle reikia svarbu e, pasižiūrėti į finansinę finansavimo priemonę, finansavimo priemonės, kurias naudojame, kad būtų galima išspręsti problemas, nes kitaip jos išliks vakarų Balkanuose, o e, reikia taip pat atsiminti, kad per ateinančius porą metų plėsra taip pat neįvyks. Kitas labai svarbus elementas e, ten T transporto koordinatorių įgaliojimų pratesimas, man atrodo, kad formaliai patvirtinus žemėlapius, formalios kliūtys, kurios egzistavo iki šiol, dėl įgaliojimų pratesimo bus panaikintos. Ir papildomas elementas yra e, savo iniciatyvą rengiamas pranešimas, kurio pavadinimas e, E, vidurio rytų Europos transporto infrastruktūra ir e, prieinamumas prie jo. Aš esu APP e šešėlis pranešėjas šio klausimu ir mes raginame komisiją užtikrinti geresnį sujungimą ne tik centrinėje vidurio Europoje, bet taip pat tai labai svarbu, kaip sakė ponas E, Nilsenas e, vakarų Balkanams ir partnerystės šalims, kaip kad e, Ukraina. Dominik Rikė. Ačiū labai. Malonu buvo išklausyti komisijos atstovo, jis išsakė labai įdomių minčių. Dabar keletas E, pastebėjimų dėl transporto transeuropinių tinklų. Kaip e, yra įgyvenim projektai. E, komisijos agentūra užsima šiais klausimais projektų įgyvendinimu ir taip pat pasitelkimi finansavimo mechanizmai E, skirti atrinktiems projektams. Ir taip pat komisijos agentūra stebi, kaip įgyvendami projektai. Kokį turi e, santykiai ši agentūra su e, Europos investicijų banko atitinkama struktūra, kuri koordinuoja Europos infrastruktūros <laughs> tinklų sujungimo priemonę ketinama įkurti taip vadinamą vieno langelio sistemą ir kaip e, yra bendraujama. E, Europos investicijų bankai, kaip sakiau, yra jau tokia analitinė struktūra, kuri užsima projektais, analizuoja juos, e, vertina, ar jie turi galimybę galimybių ir galbūt reikėtų pasitelkti šią uh, E, struktūrą, sujungti komisijos labai e, daug patirties su, turinčią agentūrą su Europos investicijų banko e, padaliniu. Europos investicijų bankas dar netliko visų savo parengiamųjų darbų ir techninė pagalba komisijos galėtų būti visai naudinga. Tai svarbu užtikrinant veiksmų testinumą ir kokybę. E, dar du pastebėjimai ir vienas klausimas. Vakar e, mes e, išklausėme biudžeto komiteto atstovo užsimenčio biudžetu. Jisai sakė, kad infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, transeuropiniai transporto tinklai projektinės obligacijos e, yra. Aš noriu dabar paklausti dėl to, kaip e, dėl projektų apjungimo ar agentūra komisijos e, pakankamai gerai atsižvelgia į tai, ar tai yra vieši projektai kombinuoti su privačiomis lėšomis įgyvendinant juos. Ir E, Europos investicijų bankas yra e, viena iš, vienas iš, viena iš struktūrų Europos Sąjungos, jie taip pat užsima panašiais dalykais ir gal galima apjungti veiklą. Ir dar vienas dalykas, ar negalima, e, taip sakant, paversti akcijomis tam tikrų projektinių obligacijų. Yra įvairių finansinių priemonių ir ar pavyzdžiui tas vertimas akcijomis e, tam tikrų projektų atvejais galėtų būti priemonė, kuri leistų į, išjudinti projektus, kurių dabar negalima gyventi dėl lėšų stokos. Ir dar e, vienas klausimas. Kodėl E, nekalbama per plenarinę sesiją apie e, šiuos transporto, transeuropinius transporto tinklus. E, Bilbao, Burundika. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti. Buvau kitame posėdėje, negaliu dviejose iškart dalyvauti, dėl to neišgirdau to, ką sakė komisijos atstovas, bet turiu tam tikrų abejonių ir tam tikrų klausimų. Buvo kalbama apie finansinių priemonių naudojimą, jūs, e, kaip suprantu, apie tai kalbėjote. Ir e, noriu pasakyti, kad 2013 metais e, atlikma peržiūrė projektų transcentro Europos tinklų srityje dar 94 metais buvo apibriežti kai kurie e, prioritetiniai projektai, bet e, mes matėme, kad 2013 metais nebuvo ne vienas baigtas projektas. Ir aš noriu dabar jūsų paklausti dviejų dalykų. Pirmiausiai, 2013 metais peržiūra atlikta ir e, kalbam apie, jūs kalbėjote apie finansų priemonę ar priemonės, kurios egzistuoja, kurias galima pasitelkti ir jeigu laikoma, kad valstybė norių pateikti projektai atitinka peržiūrėti parlamento 2013 metais kriterijus, ar jie gaus finansavimą. Ir antras dalykas, e, daugelį vietų, įskaitant Ispanijoje ir Baskų krašte, yra E, tam tikra e, teritorija Atlanto vandeninė ir buvo gyvendamas e, projektas ten dėl to, kad jisai nebuvo gal gyventas dėl to, kad trūko finansavimo valstybės, e, Ispanijos e, valstybės mastu. Ir yra įvairių at aspektų - socialinė, ne tik ekonominio aplinkos saugos. Kiek, ar paskaičiuota, pavyzdžiui, kiek mums kainuoja tai, kad valstybės narės neįgyvendina projektų, nes visą laiką kalbam apie tai, kad daugybę milijonų kainuoja projektai, bet aš manau, kad dėlsimas, nuolatinis dėlsimas, vilkinimas E, negyvenimas iki galo e, projektų mums kainuoja nepaprastai daug. Ir aš norėjau paklausti jūsų, ar e, esate atlikę tokius paskaičiavimus, jeigu ne, ar ketinate tą padaryti. Danke sehr und jetzt Claudia Montero de Aguiar. Ačiū Claudia Montero de Aguiar. Ačiū pirmininkė. Pritardama Niderlandams, pasakysiu, kad Portugalija taip pat yra viena tų e, šalių, kurios e, turi tikrai didžiulį potencialą, kalbant apie jūrų transportą. Norėčiau padėkoti pirmiausia komisijai už tai, kad dalyvauja šios dienos posėdėje, ačiū už tai, kad pristatė mums artimiausius planus, taip pat paminėjo jūrų greitkelius. Mes dalyvavome forume skirtame e, šiam klausimui ir taip pat dalyvavome rengiant specialų veiksmų planą jūrų greitkeliams. Aš pati esu iš Madeiros. Ir man atrodo, kad e, labai svarbu, kad jūrų greitkeliai pasitarnautų būtent salų bendruomenėms. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos, kaip e, salos ir labiausiai nutolę regionai gali būti geriau integruoti į veiksmų planą, jūrų greitkelių veiksmų planą. Ir kas galėtų būti padaryta, siekiant pagerinti jungtis tarp e, salų ir žemyninės šalies dalies ir jungtis tarp įvairių koridorių. Ir dar vienas klausimas, kaip yra koordinuojamas finansavimas tarp EFSI, e EITP ir regioninių fondų. Taigi, tokie klausimai komisijai, o pirmininkė, aš norėčiau pasinaudodama progą pakviesti visus kolegas e, į E, formą į renginį, kuris vyks iš karto po mūsų posėdžio. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį savo. Šiandien ryte jau sakiau, jog tikrai svarbu e, e, tarpvaltybiniams projektams suteikti daugiau prioritetą, bet uh, Noriu šitą ir pakritikuoti. Kaip kad sakė pane Bilbao, e, yra ir tokių smulkių projektų, kurie galiausiai yra ne, nėra neįgyvendinami. Kiek tai kainuoja? 2014 metais e, e, buvo nutiestas trūkstamas geležinkelio ruožas 660 metrų tarp Vokietijos ir Čekijos, bet e, darbai truko 22 metus. E, e, kiek būtų buvę įmanoma staupyti, jeigu tas ruožas būtų nutiestas greičiau? Dabar tarp Berlyno ir Breslau trūksta 600 kilometrų tam, kad būtų visas ruožas tinkamas važinėti elektriniams traukiniams. Būtų galima pagalvoti apie tai, kiek yra prarandama. Tokio, toks projektas e, e, atsipirktų per trejus metus. Lyon Turin e, projektas niekada neatsipirks. Atsimenu, buvau nuvykęs į Laplandiją vizito. Taip pat apsilankėme ir Suomiją, padiskutavome su uh, apsilankėme ir Helsinkije, ap, padiskutavome su Helsinkio meru. Ir jis sakė, kad e, reikia geležinkelio tunelio iš Helsinkio į Taliną. Tai būtų pats ilgiausias e, toksai tunelis. E, apie tai svajojama, svajojama, kad 40 procentų projekto būtų finansuojama iš ES biudžeto. Jeigu nebūtų e, finansuotas Lyon Turino projektas, tai būtų galima finansuoti tą tunelį tarp Helsinkio ir e, Talino. Reikia pagalvoti apie tai, kiek kainuotų egzistuojančių geležinkelio ruožų atnaujinimas vietoj naujų geležinkelio ruožų tiesimo. Anksčiau buvo planuojama, kad Lijono Turino e, projektas kainuos 12 milijardų. Dabar jau sakoma, e, e, kad visas projektas kainuotų 26 milijardus. Ar buvo atlikta kažkokiu tai naujų paskaičiavimų, ar reikia atlikti kažkokiu tai papildomų darbų, ar bus sukurta papildomų darbo vietų? Mums galite tiesiog ir neatsakyti, bet tikrai norėčiau informacijos Kaip anksčiau buvo paskaičiuota ta suma 12 e, milijardų eurų? Ar dabar buvo atlikti nauji paskaičiavimai? Ir e, jeigu negalite pateikti naujausių paskaičiavimų, tai bent e, palyginkite tas sumas. Čekija ir Slovakija e, gyvendina naują projektą. E, Austrija nusprendė nedalyvauti ir e, dabar, jeigu tas projektas, tas koridorius per e, e, Panonijos lygumą nebūtų nutiestas, tai tuomet būtų naudojamasi kitais tuneliais, būtų keliaujama aplinkeliais. Kiek tai kainuoja? Ar kas nors uh, atlieka tokius paskaičiavimus. Mums tokia informacija reikalinga, e, tuomet galime daryti spaudimą. Yra nesažininga, kad yra e, visą laiką pasirenkami tik stambus projektai, kurie kainuoja nežmoniškas sumas, o maži e, projektai nesusilaukia jokio dėmesio. Labai ačiū visiems, buvo pateikta daug klausimų, dabar laukiu pono Onidį atsakymų, prašom. Ačiū Tikrai labai daug klausimų. Pasistengsiu atsakyti iš eilės. Ponas Landekamp. Darbo planai nesuteiks papildomo lankstumo, kalbant apie įvairių, e, apie lėšų iš įvairių šaltinių naudojimą, bet bent jau tie planai TNT tinklui parodys aiškiai, kas gali būti finansuojama ir kas yra finansuojama iš kokio šaltinio. Pone Masner labai atvirai paklausė, ką mes, ar ką jūs kaip Europos parlamento nariai galite padaryti. Aš manau, kad svarbiausia, ko gero, yra remti patį procesą užtikrinti, kad finansavimas yra ten ir tada, kai jo reikia. Ir dar vienas rytis, kuris galite tikrai padėti, tai užtikrinti nuoseklumą pačios sistemos. Vis dar yra priimami nenuseklus sprendimai, vis dar yra nacionaliniai pasirinkimai, nacionaliniai sprendimai, kurie netitinka tų prioritetų, kurie būtų e, reikšmingiausi ES lygmenių. Taip pat ne visada e, tinkamai atrenkami projektai finansavimui. Ir tai turi pasibaigti. Aš nesakau, kad e, mes galime kažkaip sudrausminti visas suinteresuotas šalis, visus veikėjus, bet bent jau turėdami štai šį darbo planą, jūs turėsite prieš save visus elementus reikalingus tai svarbiai analizai ir svarbiams diskusijoms visais lygmenimis. Aš manau, kad ir savo rinkimų apylinkėse ir palaikydami politinius ryšius, jūs galėsite pasinaudoti tą medžiagą, kurią mes jums pateikėme šiame darbo plane. Ir būtent taip prisidėsite prie to, kad būtų priimami racionaliausi sprendimai ir naudingiausi sprendimai, kalbant apie europinį lygį. Klausimas apie Kiniją. Mes, aišku, džiaugiamės bet kokiais papildomais finansavimo šaltiniais. Kinija turi nemažai e, lėšų, bet pirmiausia, Kinija domina tokios e, susijėtos schemos. Jie teikia finansavimą, jeigu yra laikomasi tam tikrų sąlygų. O tos sąlygos yra, jeigu perkama Kinijos įranga, samdomi Kinijos rangovai, užtikrinama 50 metų koncesija ir panašiai. Bet, e, finans, bet investuotojai ES mm, nenori tokio modelio. Iš tikrųjų, visiems investuotojams turi būti taikomos e, tos pačios taisyklės. Taigi, jungčių platforma vadinama kuris sieja ES ir Kinija, turėtų padėti mums paaiškinti partneriams Kinijoje, kokie, kokios yra taisyklės. Ir mes labai atvirai e, išdėstume savo poziciją šiuose dėrybose. Na ir yra vienas toks simbolinis projektas neseniai pasirašytas e, Bel Belgrado Budapešto geležinkelio linija, kur yra labai svarbi ES, bet tos sąlygos, e, dėl kurių susidėrėta, panašu, kad netitinka e, viešųjų pirkimų taisyklių, koncesijos taisyklių ir taip toliau. Taigi mes e, diskutuojame dabar apie tai ir su Vengrijos institucijomis, ir su Kinija taip pat, nes nenorime tokio precedento, kuris e, būtų na, toks neigiamas precedentas ateičiai ir nuo kurio nukentėtų tos pažeidžiamos šalis, ypač šalis, kurios pretenduoja tapti ES valstybėmis narėmis, bet dar jomis netapo, bet joms reikia nemažų investicijų į infrastruktūrą. Taigi tokios paramos mums reikėtų iš jūsų. Be kita ko, reikėtų taip pat ir prioritėtų peržiūros. Mes e, čia turėjome labai tokią gyvą diskusiją ir svarbus ne vien e, Liono Turino linijos klausimas yra ir daugiau projektų. Mes e, turime nemažai faktų, nemažai informacijos e, ir mes tikrai esame pasirengę jums atskleisti visą reikiamą informaciją, informaciją, kuri jums reikalinga, nagrinėjant konkrečius projektus. Kalbant apie Liono Turino projektą, galima jį kritikuoti, bet tikrai negalėtume atsakyti, kad e, trūksta skaidrumo šiam projektui ar kad nėra atlikta tinkama naudos ir sąnaudų analizė. Ne vienas projektas ES istorijoje nebuvo tiek vertinamas, tiek um, aptarinėtas ir um, sus, ne vienas nesusilaukė tiek um, diskusijų. Taigi, jūs dalyvaujate jau šiuose diskusijose vis dėlto neturėtų būti diskusijų dėl to, kokiais metodais remiantis buvo atrinktas, kad ir šis konkretus projektas ir kodėl jis buvo įrašytas į ES prioritėtų sąrašą. Dar dėl vyrių horizontalių aspektų. Išklausime jūsų nuomonės ir tikimės, kad ateityje į mm, infrastruktūros poreikių sąrašą galėsime įrašyti ir tos elementus, kurie padės mm, padaryti infrastruktūrą ekologiškesnė, švaresnė, išmanesnė ir taip toliau. Taigi yra daug teminių sričių, kurias mes galime įtraukti ir taip užtikrinti optimalų labai ribotų išteklių panaudojimą. Toliau pono Nilseno klausimas apie lėšų perkelimą. Na, lėšos iš tokių priemonių kaip Europos infrastruktūros tinklų e, sujungimo priemonės pirmiausia skiriamos e, pradėti projektui, nes e, pirminė stadija yra dažnai sudėtingiausia, kai yra daug nežinomųjų, neaišku, kokios interesuotės šalis dalyvaus, kiek jos prisidės, kai dėl to, kokius projektus mes remiame, tai būtent projektai, kuriems reikia daug finansavimo pradinėse etapuose. Ir mes teikiame paskui ataskaitas dėl finansavimo per keletą gyvendinimo metų, bet didžiausia parama yra um, suteikiama pirmaisiais projektų gyvenimo, gyvendinimo metais. Toliau TNT e, plėtra į Vakarų Balkanų ir kitas kaiminės šalis. E, iš tikrųjų, mes siekiame analizuoti galimą tinklo plėtrą, taip pat ir savo pristatomuose dokumentuose. Taip pat dokumente dėl TNT e, išorinės dimensijos. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pateikti vertingos medžiagoms medžiagos tiems kolegoms, kurie dirba su finansinės pagalbos kaiminėms šalims klausimais. Ir mes matome, kad e, tos šalis tikrai rengia vertingus projektus turinčius e, vertės ES lygmenių. Taigi kol kas e, tas šalis elgesi drausmingai, sakykime, nes yra ir tokių um, reguliavimo pakeitimų, reglamentavimo pakeitimų, kurie užtikrina uh, kad e, tie projektai atitinka ES e, prioritetus. Toliau pono Rikė klausimas e, dėl Enėja įtraukimo į EIB. Enėja yra kompetencijos centras ir labai svarbus. Jūs žinote, kokios diskusijos vyko su EIB, su investicijų banku, žinome, kad tai yra nepriklausoma institucija, turime gerbti taip pat EFSI valdymo komiteto uh, E, kaip nepriklausomos institucijos e, statusą, bet e, mes turime įtraukti ir ENEA ir įtraukti EIB komandą atsakingą už transportą, nes, kaip jūs ir sakėte, tie tinklai neveikia dar šimtų procentų ir neturime dar tinkamos, tinkamai veikiančios ekspertų grupės. Ir yra dar aišku klausimą, ar tai turėtų būti komisijos atstovai, ar nacionaliniai atstovai ir taip toliau. Toliau papildomos lėšos. Na, galime bandyti atsisakyti dotacijų ir visas e, finansinės priemonės ES nukreipti tiesioginiam finansavimui. Bet tai būtų per paprastas požiūris, ypač transportas rytyje. Mes jau parodėme, kad e, galime optimaliai naudoti finansinės priemonės, bet e, kartais iš tikrųjų yra labai sudėtingų operacijų ir todėl kartais reikia tokių priemonių kaip dotacijos. Taigi prašome kantrybės e, diskusijose dėl biudžeto, e, prašome palaikyti štai tokį požiūrį, nes e, priešingai mes tiesiog nukreipsime prie to požiūrio, kad reikia visiems taikyti tą patį požiūrį. Toliau garantijų suteikimas tam tikriems projektams mes dar nepasiekėme tokios stadijas, kai tai būtų įmanoma. Garantijų procesą galima bus numatyti tada, kai mes jau turėsime projektų, miesto projekto teminį sąrašą. Ar žinosime, kokie projektai gali būti atrinkti. Toliau dėl TNT dienų. Visada sunku jas organizuoti, yra persidengimas tam tikras Europos parlamento plenarinė sesija, bet e, mes tikimės, kad tai nesukliudys jums dalyvauti. Ir iš tikrųjų mes turėsime priimti nemažai svarbių politinių sprendimų prieš e, dar prasidedant plenariniai sesijai. Taip pat e, pasižymėjau ponios Bilbao pastabas ir pirmininko pastabas Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu mums teisingai susidėlioti prioritetus. Ir e, mes stengsimės dabar galvoti apie projektus e, būtent taip, kaip jūs e, sakote, būtent galvosime, kiek kainuoja tų projektų neįgyvendinimas. Nes jūs sakote teisingai, ne vienas prioritetinis projektas, vienas projektas, kuris buvo atrinktas anksčiau, kaip prioritetinis dar nėra baigtas. Taigi ir vertėtų iš tikrųjų atlikti analizę, kiek kainuoja mm, prioritėtų pasikeitimai ar projektų neįgyvendinimas. Aš mm, nesakau, kad visada liks EITP e priedas toks, koks yra. Aš manau, kad tikrai reikia uh, pokyčių, reikia reaguoti į realią situaciją, į realius pokyčius, taip pat galvoti apie mm, turimą finansavimą. Pone Montero ir jūrų greitkelių klausimas. Aš džiaugiuosi, kad e, galiausiai stumėmės į priekį šiuo labai sudėtingu klausimu. Iš principo mūsų tikslai yra dviejopi jūrų greitkelių klausimo. Pirmiausia, Pirmasis tikslas buvo perkelti, kaip manoma, daugiau pervežimų nuo kelių transporto prie jūrų transporto. Tai yra esmė visų mūsų veiksmų ir Brian Simpson vadovauja šiems procesams. O antrasis e, tikslas yra sujungti žemyninę dalį su labiausiai nutolusiais regionais. Ir mes būtent čia jūrų greitkelių priemonė ir norime panaudoti, siekiant užtikrinti e, ryšį ar jungti su salomis ir labiausiai nutolusiais regionais. Ir pono Simpsono darbo plane taip pat apie tai kalbama. Na ir išvada, galvant apie įvairius projektus ar valstybinius projektus, Naujas požiūris į koridorius padės mums atsižvelgti į visus reikiamus elementus ir padaryti tinkamą pasirinkimą kiekvieną atveju. Ir mes tikimės, kad jūs taip pat aktyviai dalyvausite diskusijose ir pasinaudosite visą turimą medžiagą ir teminiais dokumentais ir darbo planais, bet šalia kiekvieno darbo plano yra pateikiama ir labai išsami analizė su skaičiais, faktais įvairiomis transporto rušimis. Taigi jūs e, su visą turėdami šią informaciją galėsite dar labiau mums padėti priimti teisingus sprendimus. Labai ačiū, pana Sonidė, bet jūs neatsakėte į du klausimus. Aš teiravausi e, dėl uh, Lyon-Turin projekto. Kaip buvo paskaičiuoti 26 milijardai eurų? Kaip galima paaiškinti samatos padidėjimą 14 milijardų? Toliau koridorius nuo e, e, Bratislavos iki viduržėmio jūros. Kopos. Ar čia yra kažkokios, kažkokių tai, kažkokia nauja analizė? galbūt atlikta kažkokia nauja analizė. Panašu, kad šalia planuojamo ruožo e, e, driekėsi alternatyvus koridorius. Ar, ar, ar apsimoka e, įrengti dar vieną tunelį? Gal turite kažkokios tai naujos informacijos apie tą Bratislavos viduršėmio jūros projektą? Always, uh... Ačiū pirmininkė, ačiū, kad e, visada priverčiate galiausiai atsakyti į konkrečius klausimus, kuriuo aš norėčiau galbūt ir išvengti. Leono Turino linija. Remintis e, Prancūzijos auditorumo analizę buvo patvirtinta pradinė kaina, pradinis vertinimas e, plus infliacija. Ir dabartinė E, sąmo tai yra 12 milijardų. Taigi tai ne visai tokia suma, kokią patikė Prancūzijos auditorumai. Dėl antro klausimo e, aš čia jau mano žinios išsisėmė, aš turėsiu Jums raštu atsakyti. Aš dosnus, sako pirmininkas, jeigu turėsim laiko kitą kartą. Ponas Viki. Aš galiu atsakyti klausimą 9 milijardai papildomai 12 e, metų pabaigoje vertinimui. Ir paskui 14 milijardų dar nuo Lyono reikės atšakai. Yra daug įvairių tunelių. Bet tam, kad e, pakliūtum į tunelį, taip pat reikia e, dar ir nutiesti geležinkelį iki jo ir štai 26 milijardai sudarys. Ponas Valį, ačiū pirmininkė už tai, kad dar kartą man suteikėte žodį. Man nepatiko komisijos tonas atsakant į klausimą dėl informacijos suteikimo. E, e, komisija turėtų atsakyti, nes mes ir Europos parlamento sekretariato, ne vien tik mano frakcijos vardu, e, kreipiamės į komisiją, e, generalinį e, direktoratą, bet į mūsų laišką niekas neatsako. Aš norėčiau, kad viskas vyktų skaidriai. Mums reikia informacijos. Jūs uh, E, negalite sakyti, kad viskas vyksta skaidriai, nes tai netiesa. Mes norime kiek įmanoma greičiau gauti tą informaciją. Nežinau, ar jūs galite ją suteikti, bet kadangi tai ne mano asmeninis laiškas, ne frakcijos laiškas, bet viso Europos parlamento laiškas, tai suteiktims tą informaciją. Arba aiškiai ir viešai paaiškinkite, kodėl e, tokios informacijos mums suteikti negalite. Ačiū. Dar suteikiau galimybę pasisakyti trim žmonėms, skaitant ir mane, ir dabar būtų gerai, jeigu komisija atsakytų mūsų klausimus. Na, mes visada pasirengę suteikti jums visą įmanomą informaciją. Mūsų pozicija tokia, kad jūs turėtumėte turėti tiek pat informacijos, kiek ir mes apie visus projektus. Taigi, kai tik mūsų prašysite informacijos, mes ją suteiksime, nebent, ir tai vienintelis E, klaustukas, nebent projektų vykdytojai prašytų mūsų neatskleisti e, tam tikros informacijos dalies. Bet e, tai pasakytina tik apie kai kuriuos dokumentus, kurie yra formalių pasiūlymų mums atsiunčiamų dalis. Bet visa kita informacija, analizė, audito medžiaga, visą tai jums prieinama ir mes esame pasirengę net dvi šalių pagrindų su jumis susisiekti ir aptarti visus šios klausimus. Tuomet labai ačiū už atsakymus, įvyko puikia diskusija. Be abejo, mes ir toliau e, domėsime šiais projektais, jais toliau dirbsime. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, papildomi klausimai, neturiu ką pasakyti, E, toliau, kada vyks kitas mūsų posėdis, tai bus balandžio 7 dieną. Mūsų posėdis baigtas, sustiksime balandžio 7 e, dieną 9 val. ryto.